mūsų santykių ir darybų su Norvegija srityje ateityje. Ačiū. Ačiū, aš gavau e, pasiūlymą rezoliucijai. E, šią diskusiją baigiame, balsuosime rytoj 12 val. Kitas posėdis įvyks rytoj Liepos 4 dieną nuo 8.30 iki 14 val. ir paskui nuo 15 iki 17 val. Protokolas kelbimas parlamento e, interneto svetainėje. Posėdis šiandien baigiamas. Gero vakaro visiems.